Voilà, bonjour à tout le monde. Labą dieną visiems. Ačiū, kad susirinkote į mūsų posėdį. Ar pritarėte kolegos mūsų darbo tvarkiai? Dar kartą labą dieną visiems. Pradėkim mūsų posėdį. Norėjau paklausti, ar pritarėte mūsų darbo tvarkiai. Ar būtų pastabų kokiu nors, reikisi ne. Keletas pranešimų. Pirmiausia, dėl skubos tvarkas svarstytinų klausimų. Manau, kad visi žinote, apie ką čia kalba, nes beveik visi esate įsitraukę į diskusiją dėl skubos tvarkas svarstytinų klausimų žmogaus teisų srityje. Mes kitą kartą, tiksliau praeitą kartą, prieš savaitę Strasbūre diskutavome dėl Liukščiaugo atvejo ir Liming Chen iš Taivano atveju. Kitas skupos klausimas dėl ITRE. Ir, ir ortodoksų patriarchų pavyzdžio. Ir dar vienas atvejis švedų piliečių atvejis, čia regis Eritėjos atvejis. E, tas atvejis jau buvo aptartas anksčiau, bet prie jo vėl sugrįžome dabar. Apie tai buvome diskutavę prieš kurį laiką. Trečiasis klausimas skubos tvarka Burundis. Tokie buvo klausimai svarsyti e, skubos tvarka, aš čia juos tik primenu, yra buvę kitų rezoliucijų ir rekomendacijų susijusių su e, žmogaus teisėmis, kuris buvo patvirtintos. Pirmiausia, mano parengtas pranešimas dėl žmogaus teisų pažeidimo vykstant kariniams konfliktams, ten buvo kalbama apie genocidą, apie karo nusikaltimų atvejus. Ir mes patvirtume rekomendaciją, kurią parengė kolega Kovačev, bei rekomendacijas tarybai 72-osios generalinės asamblėjos jungtinių tautų proga. Rekomendacijose be kita ko buvo keletas nuorodų būtent į žmogaus teisų padėtį. Trečiasis darbo tvarkės klausimas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Gegužės 30 dienos protokolą. Šiandien turime patvirtinti, ar kas nors turi dėl jo pastabų. Regisi ne. Jeigu pastabų nėra. Manysime, laikysime šį protokolą patvirtintų ir perėmė prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulio 2016 metais ir ES politikos šioje srityje. Turime darbo dokumentą, kuris buvo parengtas ir tą padarė kolegė Godlyv Kvistut Rovol, dokumentas yra tik anglų kalba. Jūs jį turėjote gauti elektroniniu paštu. Taip pat turite salėje ir popierinį popieriaus variantą tiems, kurie nespėjo atsispausdinti dokumentų. Kolegė Godelyvė pristatys mūsų savo darbo dokumentą ir mes turėsime galimybę pasižiūrėti, kokio požiūrio yra nuspręsta laikytis, kad diskusija būtų konstruktyvesnė. Mes kalbame čia apie 2016 metus, nes paprastai yra kalbama būtent apie e, praėjusių metų laikotarpį šį pranešimą tikimasi patvirtinti iki 2017 metų pabaigos. Tai štai. Oficialiomis kitomis kalbomis šio dokumento versijos bus pateiktos tik rūpiučio mėnesio pabaigoje. nuo rūpiučio pabaigos iki rugsėjo 7 turėsime keletą dienų, na ir manau, kad jų pakaks. nes dauguma mūsų jau gali naudotis angliškų tekstų, o paskui iki rugsėjo 7 turėsime e, laiko iki 14 valandos pateikti pakeitimus. O dabar norėčiau suteikti žodį mūsų kolegiai. nėra būtina net kalbėti apie tai, koks svarbus yra šis pranešimas mūsų komitete, mums visiems tai yra akivaizdu, tad kviečiu iš karto kolegę Godelyvę pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbėmi kolegos. Šis pranešimas, kaip jūs teisingai paminėjote, e, nenukrito mums iš dangaus. Man teko šansas ir garbė susitelkti prie to, kas jau seniau buvo pateikta žmogaus teisų srity, kas buvo parašyta. Ir Žmogaus teisų padėtis negali radikaliai pasikeisti su kiekvienais metais. Kad ir kaip būtų gaila, dėja taip yra. Kasgi vyko, žvelgiant į mūsų kalendorių? Šiemet vyko diskusija dėl to, kaip tą pranešimą renkti ir kada geriausia tai daryti. Na ir kasmet yra be abejo tas vasaros laikotarpis, kada darbai šiek tiek pristoja, na, aš už tai nesu atsakinga, bet taip yra. Jau esam kalbėję apie tai, kad galbūt reikėtų mūsų komitete pagalvoti apie tai, kaip mūsų darbą organizuoti šiek tiek kitaip, numatyti kitokį darbų grafiką, kad mums nesutrukdytų vasaros atostogos. Reikėtų iškelti klausimą dėl to, kaip elgtis, kad šis pranešimas, ši ataskaita ne, ne, nebūtų paremta vienų metų įvykiais. Kad ir kaip ten bebūtų, mes puikiai bendradarbiavome tais praėjusiais metais, bendradarbiavome su socialdemokratų pranešėjų. Visą tai E, mums buvo naudinga. Visi kartu mąstėm apie tai, kaip geriau struktūriškai parengti šią ataskaitą, kad galėtume pasižiūrėti, kokiame skyriuje tos ataskaitos, apie ką kalbėsim. Mes taip pat e, manome, kad, e, manėme, kad reikėtų parengti tokią ataskaitą, kuri būtų labai nukreipta į konkrečius tikslus kur nebūtų bereikalingos be elektristikos. Tad mes manėme, kad tą ataskaitą reikia išgrininti, išimti viską, ko nereikia. Diskutavau su visa eilė kolegų ir patarėjų. Ir po tų diskusijų pabandžiau savo pranešimą būtent tokį grinesnį ir pateikti. Apie kiekvieną iš dalykų, iš temų aš kalbu po vieną kartą. Tai, kas pasakyta ankstesniuose pranešimuose, turėtų atsispindėti prieduose, kad apie tai nebūtų bai, būtų kalbama bereikalingai e, pačiame pranešime, kad jis netaptų savotišką Bibliją. E, kai dėl konstatuojamųjų dalių, galbūt būtų galima ir ten išvardinti tam tikrus punktus, dėl kurių jau yra priimtos rezoliucijos. Kokie tekstai buvo patvirtinti, kokie e, buvo dalykai, prie kurių jau buvo dirbta. Tai galėtų būti paprasčiausias sąrašas. Sąrašas dalykų, dėl kurių jau yra sutarta mūsų komitete. Ataskaitos tikslas yra apžvelgti demokratijos ir žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2016 metais. Mes šiame kontekste pirmiausia kalbame apie Europos e, kontrolę gyvendinant ES užsienio politiką rengiama yra metinė ataskaita apie žmogaus teisų padėtį. Europos komisija tokią ataskaitą rengia, bet ji dar nebuvo publikuota. Ir mūsų darbų kalendorius, kaip matome, priklauso ir nuo kitų institucijų atliekamo darbo. Nuo išorės veiksmų tarnybos ir Europos komisijos. Kol nėra e, tos, tos ataskaitos, na, nenoriu tiesiog kartuoti, kas jau yra kituose dokumentuose. Tiesiog reikėtų darbus organizuoti galbūt šiek tiek kitaip. Aš remiausi veiksmų planu, e, kurį gavome ir taip pat remiausi vidurio laikotarpio peržiūrą, jau, peržiūros dokumentų, kuris jau buvo paskelbtas. Ir galiausiai paskui Tuo remdamas įrengiau trumpą pranešimą, bet labai nukreiptai konkrečius tikslus, labai aišku pranešimą. Na, galiausiai tas pranešimas šiek tiek pailgės, ta mano ataskaita šiek tiek pailgės, nes atsižvelgsiu į jūsų rekomendacijas ir pastabas. Dar norėčiau tarti tokį žodelį papildomą įžangai. Aš esu mokslininkė, tad man tikrai nesunku apsiriboti trumpais e, tekstais e, svarbiausiams dalykams išdėstyti. Tai yra tam tikra profesinė orientacija. Tiesiog pas, man, mano tekstas viskas labai struktūriškai išdėstyta, labai trumpai ir aiškiai. E, svarbu, aišku, aptarti žmogaus teisių padėti, demokratijos padėtį pasaulyje, bet visą tai reikia daryti konstruktyviai, įgyvendinant konkrečias ES politikas. Tai štai, mes remiamės tuo principu, kad nereikia kartoti pasakytų dalykų. Žmogaus teisės, man atrodo, yra horizontalus klausimas. E, kuris turėtų būti susijęs su visomis politikomis. Ir tas klausimas turi atsispindėti visose srityse. Ar mes kalbėtume apie ekonominę politiką, ar moterų klausimus, ar eilę kitų politikų. Ir norėčiau atkreipti į ketvirtą punktą jūsų dėmesį. Žmogaus teisės yra kažkas tikrai labai globalaus, tad tam reikia nuoseklios paramos ir tai turi atsispindėti visose ES politikose skatinti vietos e, bendruomenių įsitraukimą, vietos lyderių įsitraukimą šios politikos įgyvendinimą. Aš čia nerengiau atskiro skyriaus, tiesiog e, tai paminėjau kai kuriuose kitose vietose savo ataskaitoje. Be abejo, vis, pilietinė visuomenė patiria sunkumų daugelį šalių, mes kritikavome tokią situaciją, apie tai kalbu savo pranešime. E, Pilietinės visuomenės atstovų padėtis turėtų būti aptariama atskirai ir, man atrodo, pagal skirtingas partijas orientacijas, kiekvienu atveju reikėtų reakciją pasirinkti skirtingą. Bet aš manau, kad visi sutarėm dėl to, kad daugelie šalių e, pilietinės visuomenės Žodžio laisvės padėtis nepagerėjo šiais pastaraisiais metais, netgi sakyčiau priešingai, šiek tiek pablogėjo. Taigi, tenka konstatuoti, kad taip yra, ne vienodai, bet taip yra ir dėl to turime likti budrus ir stebėti situaciją. Taigi turėtume mm, siūsti labai aišku, nedviprasmišką signalą. E, Europos parlamentas panašų požiūrį jau yra patvirtinęs. Ir laikausi praėjusių me, praėjusių metų ataskaitos e, autoriaus pasirinktos politikos. detaliai nėra kalbama apie specifines atskirų šalių situacijas. Manau, kad šis požiūris yra išmintingas, nes jei pasirinkam minėti vieną ar kitą šalį, vienoje ar kitoje šalyje, rizikuojame, ką nors pamiršti, taip gali nutikti. Tiesiog bevardindami atskiras situacijas, jas aptarinėdami, prarastume bereikalingai daug laiko ir energijos. Aš taip pat manau, kad būtų svarbu pakeisti specifinių šalių pavadinimus atskirų regionų pavadinimais. Aš manau, kad tai būtų efektyvesnis požiūris ir tai labiau atspindėtų esamas realijas. Aš taip pat stengiausi kiekvienai temai skirti po atskirą dalį, jūs tą matėte iš teksto. 2016 ne valstybės veikėjai taip pat pažeidė žmogaus teisės. Pavyzdžiui, islamo valstybėse artimuosiuose rytuose. Aš taip pat savo ataskaitoje kalbu apie brutalius veiksmus, kurių ėmėsi nevalstybinės e, e, teroristinės pajėgos. Čia galėtume paminėti Mosulo atvejį, ar problema Mosule išspręsta, aš asmeniškai tuo abejoju, turėsime dar palaukti ir pasižiūrėti artimiausiais mėnesiais, kaip ten viskas klostysis. Ir pagal tai, kaip viskas vyks, galėsime vėliau pridurti teksto dalį. Žmogaus teisų problemos ir migracijos krizė. Ši situacija reikalauja, kad būtų dedama daugiau pastangų, kad būtų aktyviau kovojama su šiuo reiškiniu. Mano pranešime apie tai yra kalbama. Aš rašiau, kad reikia sustiprinti kaiminystės politiką ir rasti tvarius sprendimus. Ir čia aš kalbu pirmiausia apie 23 klausimą. Diskusijos, aišku, dar tęsiasi. Bet aš manau, kad klimato kaita e, turi neigiamą poveikį žmogaus teisų padėčiai, nežvelgiu į kai kurios Afrikos regionus, kur gyventi praktiškai nebėra įmanoma. Klimatas nebeleidžia žmonėms ten pasilikti. Ir čia taip pat reikia imtis veiksmų. Juk kiekvienas žmogus turi teisę gyventi ten, kur gimė. Tačiau taip pat turi teisę į orų gyvenimą. Bet klimato keitimasis nebeleidžia žmonėms užtikrinti to oraus gyvenimo. Na, nepasakyčiau, kad e, tai yra pats svarbiausias fenomenas ir kad tik klimato kaitą galima pateisinti migrantų srautų tokių didelių egzistavimą. Ne, negalėčiau taip teikti, bet norėčiau pasakyti, kad sąsaja tarp migracijos srautų ir klimato kaitos taip pat egzistuoja. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, bet jį galima minėti ir minėti ir to nebus per daug. Uh, tai problemai sprendimo dar nėra rasta, apie tai kalbėt ankstesnėse ataskaitose. Nuseklumas ir ES veiksmų efektyvumas ginant žmogaus teisės. Visose politinėse srityse yra šiek tiek įgyvendinama ir žmogaus teisų politikos. Tačiau reikėtų, kad, šia, kad ši politika būtų įgyvendinama horizontaliai, tai būtų nuosekliausias požiūris turint tas pačias priemonės būtų galima pasiekti daug geresnių rezultatų. Dėkoju visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Mes jau įdomiai pasikeitėm nuomonėmis su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Taip pat turėjau progą apie šį projektą padiskutuoti ir su kitų frakcijų kolegomis. Ir jiems esu dėkinga už diskusijas. Ačiū už parodytą paramą ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir kolegialumas tęsis ir plėtosisi toliau artimiausių metų, po atostogų artimiausiais mėnesiais. Dėkoju. Um. The, uh, Dabar šešėliniai pranešėjai iš įvairių frakcijų. Socialistų frakcijoje šešėlinį pranešėją yra Lidiana Rodrygės, jos nėra, bet uh, jos vardu socialistų uh, e, šešėlinį pranešėjo poziciją pristatys Soraja Post. Dėkuoju, ponė Prėda. Aš norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjai už nuoseklų ir geros kokybės pranešimą. Norėčiau atsiprašyti Lilianos Rodrygės vardu, kuri negali dalyvauti. Aš norėčiau patikinti pranešėją, kad e, socialistai bandė koordinuoti pateik, pakeitimų teikimą, kad e, būtų atsižvelgta į prašymo struktūrą. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar e, Alde frakcijos šešėlinė pranešėja, pranešėjas Pane Weber. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs e, parengėte puikų pranešimą. Turiu tik tai keletą bendro pobūdžio komentarų. Žinau, kad pastaraisiais metais. Mm mes nusprendėme susitelkti ties turinio dalykais, ties esminiais aspektais, o ne vardinti įvairias susidariusias e, padėtis, nes jeigu tai darytume, tai būtų šimtai pakeitimų. Bet kita vertus, galbūt galime truputį pakeisti e, metodiką, nes dabar uh, tas pranešimas vis dėlto mums atrodo per daug akademinis, o ne. Aišku, reikia turėti omenyje visas e, rezoliucijas ir skubos e, tvarkas prestinus klausimus. Ten mes visuomet nurodome konkrečias situacijas. Tačiau man susidaro įspūdis, kad e, šitame pranešime šioje ataskaitoje vis dėlto reikėtų paminėti ISIS. Ir tai yra padaryta. Galbūt e, mes e, turėtume laikytis griežtesnio e, metodo, pavyzdžiui, ten, kur kalba sukasi apie ES e, politikas, iš principo tai gerai suformuluota, bet man atrodo, kad ten trūksta tikslumo. Dėkuoju, ponė Veržyje, GUE frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad e, jinai pabandė viską išdėstyti labai nuosekliai ir taip pat atsižvelgti į ateities perspektyvą. Aš taip pat, kaip ir ponia Weber, išsakyčiau kai kurių kritinių pastabų vis dėlto, nes e, kai kuriuose vietose atrodo, jog mes nepakankamai atsižvelgiame į Europos parlamento uh, pozicijos specifiką šitais klausimais. Tad e, turint omenyje taip pat, e, kad e, išorės veiksmų tarnybos ataskaitos nėra, žinome, kad kad šitie klausimai taip pat yra nagrinėjami jau ne pirmus metus, tai turint omeny visą tai, mes turėtume akcentuoti Europos parlamento matymo specifiškumą. Kaip ir jūs, aš taip pat galvoju apie tokią politinę perspektyvą, kur žmogaus teisės ir ES e, politika būtų gyvendami nuosekliai. Aš 2009 metų domiuosi šitais klausimais ir vis dėlto, kuomet e, nagrinėjom konkrečią padėtį, matom, kad šitie, šitų dalykų e, padėtis blogėja. E, Ir dėl to, man labai gaila. Ir gaila, kad tai nesispindi e, šimtų procentų pranešime. Toliau. Pastaraisiais metais mūsų pranešėjai taip pat e, akcentavo atskirų valstybių e, padėtį, aš nežinau, kad e, regioninė preferencija taip pat čia būtų e, tinkamas e, dalykas, nes visose regionuose yra ir teigiamų, ir neigiamų pusių, tad jeigu regioniniu požiūriu į tai žvelgtume, tai taip pat irgi galbūt e, nebūtų visiškai tinkamas dalykas. Ir toliau, ką sakė ponė, ponė Weber apie tai, kad e, E, Daesh yra minimas Islamo valstybė. Aišku, ne, jinai negali būti neminima, tačiau yra ir kitų problemų pasaulyje. Ir jeigu mes akcentuojam tik tai Islamo valstybę, tai tuomet e, mes truputį prarandam matomumą. Reikia pagalvoti apie tai giliau, aš pabandysiu irgi tai daryti. E, Man patinka tai, kad akcentuojama pilietinė visuomenė, nepakankamai kalbama apie spaudos laisvę, yra regioninė teksto dalis čia, bet e, kuomet e, matome, kad e, žurnalistų, persekiojimų žurnalistų skaičius visą laiką didėja, tai e, žurnalistai ypač nukenčia šitame kontekste. Tad reikėtų minėti galbūt ir juos, ne tik plėtinę visuomenę, toliau sąsąją tarp e, migracijos ir klimato, migracijos ir klimato kaitos. Tai yra geras dalykas, aišku, bet galbūt turėtume truputį kritiškiau e, žvelgti į kitų Europos institucijų poziciją šito klausimu, nes e, kartais mes šitais klausimais ir tai atsispindi kai kuriuose rezoliucijose, tai yra komisija ir, ir, ir taryba paprastai fiksuoja savo e, tikslus pirmiausiai ir palieka už borto kartais žmogaus teisės. Pavyzdžiui, Eritreja paminėtina būtų ir Ir Burundis šitos valstybės čia būtų labai simbolinės. Mes turėtume reikalauti, kad e, žmogaus teisų politika būtų vertinama šiame kontekste ir ypač e, sieti tai su finansavimu, kurį teikia ES ir sieti tuos dalykus su žmogaus teisėmis, ypač tais atvejais, kai žmogaus e, teisės pažeidžiamos. Ir dar du komentarai. Aš manau, kad mes. Uh, turėtume labiau akcentuoti žmogaus teisų nuostatas, tai svarbu mums visiems, tačiau žinome, kad e, kuomet e, konkrečiai mes žiūrime, kas darome įgyventinant tos dalykus, tai matome, kad ne visuomet e, tai tampa realybė. Ir toliau dėl e, rinkimų stebėjimų, dėl vizitų stebint rinkimus, tai e, reikia tolesnio šitų dalykų įgyvendinimo, tikrinimo taip pat ir atskaitingumo mes turime, e, turime užtikrinti tą darbo tasą šio, šioje srityje taip pat. Dėkoju. Dabar žalių frakcijos vardu Barbara Lokbiller. Jinai taip pat yra pranešėja. šešėlinė. Dėkuoju pranešėjai už e, šį e, e, prašymą projektą. Aš manau, kad pranešimas atma labai svarbia žmogaus teisų sritis ir mes atsižvelgsime į pranešimo struktūrą, kuomet pateiksime pakeitimus. Mūsų pakeitimai bus susiję su migracija, tarptautinė baudžiamąją teisę, dis, diskriminavimu. E, ir dėl kai kurių specifinių dalykų. Jūs e, pradžioje kalbate apie tai, kad e, žmogaus e, teisės, um, žmogaus teisų pažeidimų daugėja ir mes turime kalbėti apie autarinius režimus, nes dabar labai sunkus laikai atėjo įtvirtinant žmogaus teisės, toliau dėl e, priemonių e, žmogaus teisų ir demokratijos srityje. Manau, kad e, šitie dalykai taip pat turėtų būti atspindėti 18 dalyje. Aš taip pat norėčiau akcentuoti ne tik tai įmonės socialinę atsakomybę, bet ir ekonominę atsakomybę tai e, ten galbūt galėtume įtraukti tam tikras e, privalomo pobūdžio priemonės e, ir atsižvelgti į Korao pranešimo rekomendacijas. Toliau dėl būtinybės valstybėms narėms įgyvendinti ES veiksmų planą žmogaus teisų srityje, Toliau 47 dalis, jūs kalbate apie bendradarbiavimą su jungtinėmis e, tautomis. Aš norėčiau, kad formuluotės būtų griežtesnės, pasisakant, e, e, kalbant ten apie jungtinių tautų pabėgėlių komisariatą. Jūs taip pat minite pranešime skubos tvarka svarstytinus klausimus, kadangi čia kalba sukasi apie 16 metų pabaigą, Tai čia bus tik sąrašas tų dalykų, bet e, jau yra ir e, skubių klausimų 17 e, metų kontekste. Tad galbūt, galbūt dėl to galėtume truputį kitaip pažvelgti į tuos priedus, kur šitie klausimai išdėstyti. Dėkoju. Kiti šešiliniai pranešėjai nedalyvauja dabar posėdėje. Ir tik tai vienas kolega paprašė žodžio, ponas Oštrevičius. Paskui ponas Gžyba. Thank you, Chair. First of all, uh, I want to congratulate uh, our colleague. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų kolegai parengus šį dokumentą. Tai yra tikrai svarbus dokumentas, svarbus dokumento projektas. E, dabar e, būtent tame dokumente yra atsižvelgiama į su komiteto gaunamus statistinius duomenis ir e, sureaguojama į pagrindinės komiteto veiklos rytis e, ir tendencijas. 12, dokument, 12 puslapių yra šis dokumentas. Norėčiau pasakyti, kad e, kolegos kaip paruošta 30 puslapių dokumentą. E, Ne visi perskaito visą dokumentą, taigi tikrai gerai, kad jūs paruošėte tokį trumpesnį dokumentą. Ir tai yra tikrai labai geras požiūris, mes visi turėtume jo laikytis. Tai pasakyti ne, ne tik apie puslapių skaičių, bet apskritai ir apie turinį. Na ir. Uh, Mano manimu, šis dokumentas yra trumpas, e, teisingai suformuluotas. E, mes remiamės nevyriausybinių organizacijų e, duomenimis, kurios veikia žmogaus teisų srityje. Nevyriausybinės organizacijos e, galbūt pateikė informacijos apie situaciją 2016 metais. Manau, kad tikrai reikėtų susipažinti su tokia informacija, nes e, šie asmenys veikia vietoje ir jie puikiai informuoti. Aš manau, kad e, mūsų partneriams tai būtų naudinga ir jie, jiems patiems parodytume, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti. Ir galėčiau pasakyti, kad yra tam tikros e, tendencijos, kalbėdami apie 2016 metus, neturėtume galvoti tik apie tą laikotarpį. Reikėtų pagalvoti ir apie tam tikrus e, išskirtinius įvykius, tam tikrus pokyčius, uh, Reikia juos pabrėžti tam, kad 16 metai būtų išskirtini. Pabrėžti, dėl ko, kuo jie skiriasi nuo, pavyzdžiui, 15 arba kitų metų. Kalbant apie priebodės, apie politikos rytis, manau, kad kalbant pavyzdžiui apie prekybos susitarimus ar apie prekybos priemonės, reikėtų informaciją atskleisti. Jeigu, tarkim, mūsų netenkina kai kurie prekybos, prekybos susitarimai ir jeigu pastebėjome, kad 2016 e, metais buvo tam tikrų trūkumų, reikėtų tai suformuluoti konkrečiai galbūt nebūtina nurodyti konkrečių šalių pavadinimų, bet vertėtų galbūt pabrėžti tam tikrus faktus, tendencijas, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį tam, kad būtų galima išvengti klaidų ateityje. Dar dėl skubos tvarkos. Patvirtinamų dokumentų. Mes e, sureaguojame e, greitai. Manau, kad e, tai tikrai naudinga mes e, sureaguojame, pasitelkime analitinį, politinę, analitinę politinę reakciją. Ir taip pat sureaguoja ir tos šalis, kurių situacija galbūt panašiai tų šalių, kurios yra minimos dokumente. ir dar norėčiau paminėti vieną punktą 27, e, kuriame yra kalbama apie labai konkrečius aspektus žmogaus teisų e, situaciją. Nes dažnai kalbant apie žmogaus teisų situaciją yra Mm, kalbama apie žmonių grupės apskritai, bet aš manau, kad reikėtų įvardinti konkrečius asmenis, kurie yra nukentėję. E, taigi dėl naujos struktūros, dėl dokumento naujos struktūros, aš džiaugiuosi, kad buvo pasitelktas toks e, inovatyvus požiūris. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su jumis. Dėkuoju, toliau panas Džip. Ačiū. Man susidarė įspūdis, kad šiam, į šį dokumentą norime traukti visas pastabas, norime atsižvelgti visus komentarus, kurie buvo užsakyti ir vardinti visus ateities lūkesčius. Man atrodo, kad ponia Kristidu sugebėjo tai padaryti. Žinoma, dažnai kyla noras kuo daugiau detalių traukti į dokumentą, jį suformuluoti kuo išsameu. Aš esu tikras, kad e, galiu prisidėti prie dokumentų tobulinimo, pateikdamas pakeitimus. 2016 metai buvo tikrai išskirtiniai iššūkių pilni metai. E, žmogaus teisės rytyje, tai parodo taip pat ir skubios rezoliucijos, kurias mes patvirtinome parlamente. Ir tai parodo taip pat ir parlamento darbo rezultatus. Aš taip pat džiaugiuosi, kad paminėtos tos E, reikimų misijos dokumente. Mūsų, mes jutėme tikrai daug misijų, galbūt ne, ne kasdien apie jas kalbėjome, bet manome, kad jų veikla yra svarbi. Tos, tos, tų misijų paminėjimas šiame dokumente yra tikrai didelis privalumas. ES vysto privilegijuotus santykius su tam tikromis šalimis, dėl to, kad buvo sudarytos sutartys su jomis. Ir priklausomai nuo tų sutarimų svarbos mes turėtume ir reikalauti tų partnerių laikytis žmogaus teisų ir demokratijos principų. Manau, kad e, mes, EIVT, turėtų to siekti. Norėčiau paminėti taip pat mūsų bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis, tarptautinėmis žmogaus teisų organizacijomis, Europos taryba. Manau, kad e, Europos tarybos e, ir ES ombudsmenai yra labai svarbios institucijos. Galbūt konkrečių labai matomų, greitai matomų rezultatų ir nepasiekia, bet jie daro didelę įtaką žmogaus teisėms. Baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjai už šį dokumentą. Aš taip pat norėčiau pridurti porą minčių. Manau, kad e, tikrai naudingas e, yra šio dokumento priedas. Jame yra e, ir nurodyta, kokios veiklos ėmėmės skubių rezoliucijų 16 metais srityje. Ir e, ir apibrėžiamas apskritai Europos parlamento profilis. Nes viena vertus yra sureaguojama į metinę ataskaitą, yra pateikiama mūsų reakcija šį dokumentą ir pasitelkiama naming and shaming technika. yra yra pateikiami e, mūsų darbo rezultatai, nes e, labai dažnai 90 procentų balsų dauguma yra nubalsuojama už kokį nors dokumentą. Mes esame gana vieningi daugeliu klausimų. Taip yra apibrėžiamas apskritai ir mūsų komiteto profilis. Ir tai pasakytina dar ir todėl, kad kiekvienoje rezoliucijoje yra perbamos tam tikros idėjos ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Dabar suteiksiu žodį ponui Rikardo Seiriki, žmogaus teisų skyriaus e, vadovui. Prašau kalbėkite nelgiau negu keturias minutės. Dėkoju ponui Prėda. Galėsiu kalbėti dar net ir trumpiau. Mes e, gavome šį pranešimą neseniai, tai dar turime susipažinti, bet išklausėme e, prezentacijos pagrindimo ir e, mes džiaugiamės tuo, kad dokumentas yra trumpas, džiaugiamės šiuo pokyčiu. Turime pabrėžti, kad e, e, taip pat pritarėme pranešėjai. Mes peržiūrėsime dokumentą ir toliau bendradarbiausime su pranešėja, su juo susisieksime, jeigu to reikės. Dėl EIVT ataskaitos, jie taip pat, jie ja, taip pat paminėjo pranešėją, Šis pranešimas, šis šią ataskaitą yra skirta žmogaus teisėms ir demokratijai ir vidurio laikotarpio peržiūrai. Norėčiau pasakyti, kad e, mes tikrai daug įdėjome į šį darbą ir e, šį pranešimą mūsų vykdomasis direktorius jums pristatys už pusvalandžio. Tai tikrai yra svarbus dokumentas, kuriuo galima remtis, jame yra įvardinta, ko mes imamės, kokiu veiksmu imamės ir kokie veiksmai numatome ateityje. Tai yra taip pat trumpas dokumentas. Manau, kad mes e, ėmėmės panašios strategijos. Ir šis, šio pranešimo struktūra yra panaši kaip pernai metų pranešimo, jis bus paskaptas po vasaros atostogų. Taigi norėjau pasakyti, kad uh, ir toliau bendradarbiausiu su jumis, rengiant dokumentą ir su pranešėja bei jos darbuotojais. Dėkuoju. Toliau žodis pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už e, vertingus komentarus. Trumpai norėčiau juos sureaguoti. Daugelis iš pasisakiusiųjų kalbėjo apie nuoseklumą, politikos nuoseklumą ir e, minėjo, kad ko gero e, jam nėra skirima pakankamai dėmesio. Taip pat buvo kalbama ir apie Europos parlamento matomumą. Jeigu galėtumėte pateikti pakeitimų, gerinančių šį teksto aspektą, jie tikrai man labai praverstų, nes tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuriems norėjau skirti dėmesį. E, na ir dėl naming and shaming, dėl prasižengusiųjų jų įvardyjimo. Aš džiaugiuosi mintimi, kad nereikėtų jų vardinti pačiame tekste, geriau tai reikėtų padaryti priedę. Taigi galėtume įtraukti į priedą ne tik 16 metų skubės rezoliucijas, bet taip pat ir, kaip minėjo kolega Rochbiller, 17 metų skubės rezoliucijas. Kaip kad minėjo kolega Pirėda, Mes e, per priedą galime pristatyti savo profilį, galime pristatyti savo politinės, e, pri, pri, politinius prioritetus. Na ir dėl spaudos laisvės, apie ją kalbėjau kolegė Veršė, bet man rodos, kad aš apie ją kalbėjau, e, ją minėjau aštuntame punkte. Uh, Taip pat dėl priekybos e, susitarimų ir žmogaus teisų klausimų. Šis klausimas yra keliamas dažnai. Aš dalyvauju taip pat ir tarptautinės priekybos komiteto veikloje. Priekybos, e, į priekybos darybą žinoma jame yra žiūrima kitaip. Taip pat ir pasaulio prekybos organizacijoje yra stengiama, stengiamas išvelgti į abi dimensijas. Europos parlamentas jau daugiau negu dešimtmetį lyderiauja šioje srityje. Bet žinoma svarbu, kad tuose prekybos sustarimuose nebūtų per daug detalių nereikėtų privalomų nuosak, nuostatų. Bet žinoma, bandysiu sureaguoti tai, ką siūlėte. Taip pat dėl bendradarbiavimo su jungtinėmis tautomis ir Europos taryba, žinoma, šį aspektą galime įtraukti į tekstą. Norėčiau padėkoti ir už draugiškus komentarus, už palaikymą. Aš norėčiau pasakyti kolegiai Veržė, Mm, labai jums ačiū. Dėkoju. Padarysime trumpą pertraukėlę prieš perėdami prie kito darbo tvarkės punkto, nes kitas mm, darbo tvarkės punktas yra uždaras. E, skubi rezoliucija dėl Rusijos. Taigi, Penkių minučių pertraukėlė ir po jos taip pat posėdžiui pirmininkaus ponas Pancer.